Visi turime atlikti savo pareigas tiek čia, tiek ten ir ateitis atlygins mums visiems. Ačiū. Ačiū, kolega. Ačiū. Toliau liberalų frakcijos vardu, ponia Valijan. Dėkuoju. Pirmin...